E, taip pat ir valstybės narės turėtų vykdyti savo įsipareigojimus, nes, kai, nes e, tik tai, kai bendradarbiausime visi kartu, e, išspręsime problemas. Dėkoju. Diskusijos šiuo klausimu baigiamos. Toliau kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra ponios Vikštrom pranešimas nesutartiniams prievo, prievoliams taikytin, taikytina teisė. E, suteiksiu žodį poniai Vikstrom. Pone pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkoti e, ankstesniai šios temos pranešėjai kolegijai Dajana Volis. Ji nagrinėjo šį klausimą, rengė šį pranešimą kol paliko parlamentą. Iš tiesų, bendradarbiavimas e, su jie buvo tikrai e, puikus procesas ir taip pat daug išmokau nagrinėdama e, šią problemą. Norėčiau taip pat padėkoti visiems šešėliniams pranešėms už, už jų norą spręsti problemas, konstruktyviai spręsti problemas. Visi jūsų pasiūlymai, visi pakeitimai atsispindi mano pranešime. Man atrodo, kad dabar turime pranešimą, kuris e, atspindi sprendimą, kurį galėtume turėtume visi palaikyti. E, taip pat ir komitete, atsakingame komitete buvo palaikytas šis pranešimas. Kodėl ši problema yra aktuali? todėl kad nesutartiniams prievaliams taikytina teisė yra mūsų visuomenės gyvenimo aktualija. Europa vis labiau suartėja, mūsų piliečiai laisvai e, keliauja tarp ES valstybių narių, jie netgi turi šeimos narius, e, kurie kylia iš kitų valstybių narių, taigi integracija Europoje yra tas procesas, kuris yra reikalingas ir kuris yra sveikintinas. Tačiau atsižvelgiant į šią laiko dvasę, vis E, daugiau atsiranda žiniasklaidos priemonių, kurios nori informuoti apie žmonės, apie jų gyvenimą įvairiose valstybėse narėse. Tos, ta žiniasklaidos priemonės taip pat skaito žmonės, kurie e, gyvena kitose valstybėse narėse. Taigi, ponė pirmininkė, e, galima tikėtis, kad e, E, bylų ir ieškinių skaičius, e, tarp, tarp valstybinių bylų e, skaičius šioje srityje vis auks. Aš čia kalbu apie bylas, kurios yra susijusios su e, žmogaus privataus gyvenimo e, pažeidimu. Taigi, kokią teisę turėtume taikyti, kad kiek įmanoma geriau būtų e, galima nagrinėti tas bylas. Tam mums reikia priedo prie Romos 2 reglamento ir būtent apie tai, apie tuos Romos 2 reglamento papildymus mes dabar ir kalbame. Dabar susiklosė tokia situacija, kad bylos šalis bando e, kreiptis į teismą tam tikroje valstybėje narėje. E, e, ir jie dažniausiai pasirenka tą valstybę narę, kur įstatymai būtų jiems palankesni. Taigi mes bandome kovoti su šita tendencija. Kai 2005 metais buvo diskutuojama dėl Romos 2 reglamento, parlamentas sutarė, kaip reiktų elgtis šiais atvejais, tačiau e, tuo metu mums nepavyko rasti sprendimo su taryba, susitarti su taryba ir būtent nuo, nuo, to, nuo tų metų, nuo 2005 metų šis klausimas yra neišspręstas. Man atrodo, kad dabar yra pats laikas e, išspręsti šį klausimą. E, dirbdama ties šiuo pranešimu aš galvau, kad esminė e, veiklos sąlyga turėtų būti galimybė numatyti veiksmus iš anksto, tai turėtų moder, būti moder, modernios visuomenės ir modernios teisės pagrindas. Teisės reikalų komitete mes e, e, pasiremėme parlamento poziciją parlamento nuomonę, kuri buvo patvirtinta 2005 metais, tik ją šiek tiek patobulinome. Pagrindinė taisyklė turėtų būti tokia, kad ta šalis, kurioje ieškovas e, gyvena, kurioje yra užregistruota jo gyvenamoji vieta, arba ta šalis, kurioje yra. E, žiniasklaidos priemonės būstinė, būtent būt, tos šalies teismai turėtų spręsti bylas. Arba, jeigu tai yra neįmanoma, tai galbūt galėtų būti ta, š, ta valstybė narėje, kurioje yra įsikūrusi redakcija. Taip pat e, šita nuostata turėtų būti svarbi dėl to, kad visi žinotų, kokia teisė galioja. Nuostatos dėl pagrindinių laisvių ir teisių teigia, kad kiekviena valstybė narė turėtų rasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, žmogaus teisų ir laisvių. Todėl tikiuosi, kad kolegos palaikys e, mano pranešimą ir kad komisija galbūt net ir šiandien vakare jau mūsų diskusijų metu pasakys e, kažkokių aiškių dalykų. Dėkoju komisijos vardu, kviečiu komisarą pono Degucht. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti poniai Vikstriom už parengtą pranešimą, kur siūloma pakoreguoti Romos antrąjį reglamentą, tai yra dabartinės rezoliucijos e, pagrindas. Mano kolegė Vivian Reding labai atidžiai e, susipažins su jūsų rekomendacijomis. Pranešime jūs siūlote įtraukti nuostatą dėl š... garbės ir orumo šmeižimo. Na ir, aišku, įstatymai susijęs su ne, nesudatinėmis prievolėmis, ten nepatenka garbės ir orumo įžeidimas į taikymo sritį. Na ir su parlamentu buvo dėrėtasi dėl šio reglamento. 2010 metais komisija atliko studiją šią temą ir buvo padarytos išvados, kad sprendimas šiuo klausimu neįmanomas, jeigu nebus bent jau minimaliai suderinta es, esminės teisės nuostatos. Norėčiau patikinti, kad komisija skiria daug dėmesio tam, kad būtų užtikrinama saviraškos ir informacijos laisvė, kuri būtų suderinta su teisė į privatumą. Žiniasklaidos nepriklausomumas turi būti užtikrinamas, taip pat turi būti gerbiamos ir pagrindinės teisės. Taip pat ir pagrindinė teisė į privatumą turi būti remiama, kadangi ji saugo nuo privatumo, kišimos į privatumą ir su asmeniu susijusių teisų pažeidimų. Taigi Europos komisija atsižvelgia jūsų rezoliuciją ir mes ją pasitelksime, kai reiksime ataskaitą apie Romos antrojo reglamento pritaikymo vertinimo. Ta ataskaita iki 13 metų pabaigos ketiname pateikti. Dėkoju. Ačiū, ponia komisarė. Nematau ponios galiu salėje tai perinu prie kitų kalbėtojų. Dabar žodį norėčiau suteikti ponui Zviefkai. Dvi minutės. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, mėly kolegos. Tie pakeitimai, kurie yra siūlomi ponios Vikstriom, jos pranešime yra labai svarbus man asmeniškai dėl kelių priežasčių. Aš buvau pranešimo autorius, pranešimo, kuris buvo susijęs su Briuselio pirmojų reglamentu ir aš žinau, kiek svarbus yra teisinės aiškumas tam, kad būtų aiškus įstatymai teisės nuostatos, kai kyla ginčas. Taip pat, kai buvęs žurnalistas, kuris dirbo ilgą laiką Lenkijos televizijoje, aš tikrai labai jautriai viena vertus reaguoju į žiniasklaidos laisvę, žodžio laisvę ir kita vertus aš suprantu, kad labai svarbus yra atsakingas žurnalizmas, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti tikros adekvačios informacijos galimybę. Kol kas neturime atsakymo į klausimą dėl to, kokia teisė turi būti pritaikoma e, garbės ir raumo žaidimo atveju ir šmeišto atveju. Dažnai pasitelkiamas yra internetas ir daug informacijos yra skleidžiama interneto pagalba Ir aišku, tai yra galbūt lengviausias būdas e, pasirinkti taip vadinamą išmeišto turizmą. Aš manau, kad e, pasiūlymas yra tinkamai subalansuotas, kadangi atsižvelgiama į kaltinamųjų ar ieškovų teisės ir taip pat e, atsižvelgiama ir į žiniasklaidos situaciją. Aš manau, kad tai būtų labai efektyvu bandant išsklaidyti tą teisinę spragą, kuri egzistuoja Romos, reglamente, Romos antrajame reglamente. Ir aš labai džiaugiuosi, kad komisija siūlo, siūlys pakeitimus kitais metais. Mes tikrai labai lauksime komisijos pasiūlymo. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Baldasarė, dvi minutės. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegę ponę Vikstrom už jos darbą ir už puikią jos darbo kokybę bei pasiektus kompromisus. Čia tikslas yra panaikinti esamą spragą, kuri dėja yra labai rimta, kalbant apie Romos 2 reglamentą. Taip yra dėl tos teisės, kuri yra taikoma nesutartinėms prievolėms. Ir kuri yra susijusi su bet kokiu asmenų privatumo pažeidimu. Taip yra dėl to, kad internete yra prieinama informacija apie asmens privačius duomenis, tokia informacija yra prieinama įvairiose interneto žiniaraščiuose bei forumuose. Taigi čia mes siekiame, kad būtų galima pasinaudoti teisės gynimo priemonėmis, kad vidaus rinka tinkamai funkcionuotų ir kad būtų užtikrinama saviriškos laisvė ir privatumo teisė. Čia aš visiškai sutinku su pranešime perduota žinia, būtent, jog reikia nedelsiant patobulinti šį reglamentą ir kad būtų gal, reikėtų įsteigti centrą, kuriame būtų savanoriškai sprendžiami tarp valstybių iškilantys ginčiai šioje srityje. Su teisinėmis procedūromis yra susijusios labai didelės išlaidos ir tam būtina priimti tokią procedūrą, pagal kurią tokios procedūros taptų pigesnės. Tam reikalingi du tikslai. Viena, reikia ginti asmens teisės ir tuo pat metu reikia užtikrinti saviraiškos laisvę. Ačiū. Kitas kalbėtojas iš Italijos, ponas Skurija. Dvi minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Mes, italai, labai domimės šią temą, kaip galbūt suprantate. Norėčiau išreikšti padėką pranešėjai už jos nuveiktą darbą ir norėčiau padėkoti ir komisijos nariui už tai, ką jis pasakė. Ir už tai, kad jis priminė taip pat ir garbės ir orumo įžeidimo nuostata. Ši tema iš tikrųjų yra labai svarbi. Pranešėjui pavyko, pranešėjai pavyko pasiekti labai gerą pusiausvyrą tarp asmens privatumo užtikrinimo ir teisinio tikrumo užtikrinimo. Labai svarbu, kad įžeidimai būtų išnaikinti iš interneto naudojantis naujomis technologijomis ten yra labai smarkiai pažeidinėjimas privatumas ir dėl to vieno centro įsteigimas yra puikiai mintis. Toks centras galėtų spręsti su tuo susijusius klausimus. Tai tikrai yra sveikintina mintis ir aš manau, jog tai yra puikus pasirinkimas siekiant užtikrinti laisvę ir taip pat siekiant mūsų tikslų. Manau, jog mes tikėsimės komisijos pasiūlymui ir taip pat lauksime pažangos šiuo klausimu, kadangi iš tikrųjų vis dar lieka daugybė sričių ir problemų, kurias mes dar turime išspręsti. Ačiū. Nematau toliau norinčių pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Prašau, visgi yra. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad e, ponia Vikstrom parengė puikų pranešimą. Atrodo, kad iš tiesų būtų tikslinga turėti kažkokią tai vieną vietą, kurioje būtų e, priimtas sprendimas, e, kokia teisė turėtų būti taikoma tokiais atvejais, tokiuose bylose ir kokios valstybės narės teisė turėtų būti pasitelkta iš tiesų labai gaila, kad e, nedaug kas pasisakė šią temą, galbūt e, tai byloja apie tai, kad me, mes sutarėme e, dėl šio klausimo ir dėl to aš norėčiau pasidžiaugti. Dėkoju. Ačiū. Jūs puikiai žinote, kad negalima lankytojams ploti plenarinės diskusijų metu. Norėčiau pakeisti dabar e, komisarą. Ačiū, mėly kolegos. Pagrindinės teisės yra ypatingai svarbu ir tai turi įtakos visiems ES veikėjams ir piliečiams. Mes tikime žodžio laisvę, taip pat tikime tuo, kad negalime pažydinėti teisės į privatumą. Europos komisija atsižvelgia į Europos parlamento rezoliuciją ir bus atliktos tinkamos konsultacijos su suinteresuotomis šalimis prieš uh, parengiant siūlymą kitais atvejais bus subalansuotos ir privataus gyvenimo teisės ir e, teisė į savirišką. Ačiū. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar žodį suteiksiu pranešėjai poniai Vikstram. Dvi minutės. Jo šara, kolegor. Dėkoju. Gerbiami kolegos, gerbiamas komisarė, Norėčiau padėkoti už įdomią ir trumpę diskusiją čia plenarinėme posėdėje. Kadangi anksčiau buvo daug diskusijų dėl šio pranešimo, aš tikėjausi, kad ir čia diskusijos bus gyvesnės, bet kadangi šitas parlamentas vienbalsiai buvo patvirtintas komitete, aš tikiuosi, kad rytoj balsavimo metu jį taip pat palaikys dauguma kolegų ir čia šio pranešimo tikslas yra nugalėti tam tikrą spragą ir taip pat pasiekti pusiausviros tarp e, spaudos laisvės ir žmogaus teisės į privatų gyvenimą. Aš sveikinu komisijos pasiūlymą ir tikiuosi, kad jūs, ponė Degucht, pakalbėsite su ponė Reding ir kad e, greitai ateisite į parlamentą su kažkokiu konkrečiu pasiūlymu. Ir manau, kad tai, nebus, tai nereikš komisijai daug darbo. E, Aš tikiuosi, kad sulauksime iš jūsų konkretaus pasiūlymo ir tikiuosi, kad tas pasiūlymas bus e, toks, e, kad mes galėsime e, savo, Sąjung... savo piliečiams pasakyti, kad mes norime užpildyti teisinį vakumą, kad būtų užtikrintas laisvas asmenų judėjimas ir šią prasme. Dėkoju ir tikiuosi, kad rytoj bus sėkmingas balsavimas. Ačiū. Iki. Dėkoju. Baigėme diskusijas. Balsuosime e, rytoj pusė dvylikos. Kitas darbo tvarkės punktas, pono Rinaldi pranešimas dėl priekybos siekiant pasikeitimų. Περισσία της αλλαγής, η εμπορική και επενδυτική.